Okay. Kollegen? Das hört man Ja. So, dear colleagues, uh, I would like to start. Gerbiami kolegos, prašau užsidėti ausines. Pradėsime darbą. Kalbėsiu gimtąją kalbą, nes vertimas yra numatytas. visus esančius e, norėčiau e, nuoširdžiai pasveikinti, galbūt dar mūsų gretos pagausės, dėja turime mažai Europos liaudės partijos atstovų šiandien mūsų posėdėje, nes e, šios partijos frakcija šiuo metu rengia išvažiuojamą į posėdį Palerme, tačiau buvau patikintas, kad atvyks pas mus ir papieti kainin, taigi Galbūt dar kas nors bus. Na, ponė, ponė Hübner, matau. Sveika atvykusi, Danuta, taigi mūsų netgi yra šiek tiek daugiau nei tikėjomės, taigi šiandien manau, kad aptarsime pakeitimus, kurie buvo pateikti mūsų galutiniam pranešimui ir pirmiausiai norėčiau steigti žodį per Vanš Peres, Peres, kuri yra šio pranešimo autorė ir po to steigsime galimybę frakcijoms e, savo pasiūlymus pristatyti per Vanš, prašau. Merci, monsieur le président. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti kolegos už 122 pakeitimus, kuriuos pateikėte šiam pranešimui. Man jie sukėlė teigiamą ir neigiamą reakcijas. Taigi galėtų tai pasitarnauti gerų, gera bazė kompromisiniams pakeitimams tie 522 pakeitimai tikiuosi užtikrinti didesnį vienalytiškumą, didesnį mūsų pranešimo dvasios paisimą. Prieisime antrąją tų metų spalio 20 dienos susitarimą ir turint omenyje taip pat ir tvarkaraštį, kad turime patvirtinti šį tekstą, kad jis būtų paruoštas plenarniai sesijai tuo pat metu kaip ir e, Sūrė komiteto ataskaita pranešimas. Taigi, e, tai turi būti toksai mūsų tikslas, galvojant apie tuos pakeitimus, kuriuos jūs pageidavote pateikti. Toliau. Na, aš būčiau tikėjusi mažiau pakeitimų nei bendras pateiktų pakeitimų skaičius, bet to Mes tarpusavėje mm, buvom nusistatę aiškę taisyklę, kad teikiami pakeitimai tik tai koordinatoriams prižiūrint ar šešėliniams pranešėjams prižiūrint. Na, galbūt ir su mano parašu, gal dar su kažkino parašu. Uh, Taigi, turint omenyje tos 522 pakeitimus, iš jų 313 pakeitimų, tai yra apie 66 procentai e, bendro skaičiaus. Maničiau, tai parodo, kad e, taisyklė buvo teisinga kaip ir dėl krizės, aišku, ištakų. Čia mes matome aišku, kokia yra lygybė situacija. Kai kurie buvo drausmingesni nei kiti. Tikriausiai pirm, pirmą vietą užimtų žalieji. Toliau, pagal tai, kiek jie pasirašė pakeitimų pagrindiniai, toliau mano frakcija. Čia su mūsų šešėlinio pranešėjo e, pritarimu yra tik tai du pakeitimai. Aš galėčiau apžvelgti ir kitų frakcijų situaciją, bet turiu pasakyti, kad liberalų e, frakcija galėjo pasistengti ir geriau padirbėti, nes iš e, tik tai 59 iš, iš jų pateiktų pakeitimų yra pasirašyti ir šešėlinio pranešėjo. Iš EPP Iš 160 pakeitimų 60 maždaug pasirašyti koordinatorius. 60 pasirašyti koordinatorius tai daro, leidžia man daryti prielaidą, kad, na, dėrybos bus pakankamai normalios. Kodėl aš tai sakau? Nes, na, sakykime, Taip, čia tarp mūsų kalbant, e, turint omenyje, kas dalyvavo tose komiteto darbuose, iš tikrųjų tos ištikimybės laipsnis pakankamai didelis, tai aš manau, kad rengdama kompromisus galėsiu pirmenybę teikti tai pirmai kategorijai pakeitimų, tai yra tiems pakeitimams, kuriuos pasirašė taip pat ir koordinatoriai. O dėl kitų pakeitimų aš manau, kad tikrai jausios laisva. Uh, um, atsirinkti tas mintis, kurios man atrodytų naudingos, bet nesijausiu. Uh, priversta atsižvelgti ir į tas uh, kitas mintis, sakykime taip. Toliau iš 32 EPP pakeitimų, čia aš kalbėsiu aiškiai pavardėmis, ponių Sari ir Saja pateikti pakeitimai, 15 pakeitimų e, iš liberalų frakcijos, liberalų, demokratų ir liberalų, ar liberalų ir demokratų, nežinau kaip čia geriau pasakyti, pono Karla Haglund e, pakeitimai yra susiję su e, vidaus politikos situacija. Aš labai šiltai kvieščiau šių dviejų frakcijų koordinatorius paprašyti šių e, parlamentarų atsijimti tuos pakeitimus, kadangi jau situacija nebeaktuali, e, kad galėtumėm geriau tarpusavį dėrėtis dėl liberalų frakcijos reikia pasakyti, kad uh, tuos pakeitimus, kuriuos pateikė ponas Karl Haglund, matau, kad jo nėra šiandien po piečio, iš esmės ir pažodžiui atitinka tuos pakeitimus, kuriuos pateikė koordinatorius visos frakcijos vardu. Tai gal tiek apie tą formalią, biurokratišką, nemalonę mūsų diskusijų dalį. O dabar perėsiu prie turinio esminių klausimų. Trys pagrindiniai dalykai - pastebėjimai prieš leidžiantis į pakeitimų detalės. Visų pirma, dėl tų pakeitimai, kurie yra susijęs su finansinių sandorių apmokestimo idėjos pakartotinį įvedimu į krizės komiteto baigiamą į dokumentą. Visi žinote mano poziciją dėl finansinių sandorių apmokestinimo. Ir mes balsavome dėl to, balsuodami dėl pirmojo krizės pranešimo. Po to e, balsavome dėl kolegės Anė Podimata pranešimo ir tas mūsų balsavimas vėlgi buvo toks pat. Manau, kad tai yra puikiai bazė formuoti parlamento poziciją. Jeigu m, mm, tarp mūsų m, e, lengva surasti bendrą sutarimą dėl e, finansinių sandorių apmokestinimo. Jeigu bus lengva tą bendrą sutarimą suformuoti, tai aš nesipriešinsiu tam, tačiau situacija yra pakankamai prieštaringa ir jeigu konsensuso pakankamai plataus nebus, tai aš prašysiu šių pakeitimų autorių atsijimti konkrečiai 36 ir 38 pakeitimus. Vėlgi kartoju, jeigu bus įmanoma sudaryti konsensusą dėl finansinių sandorių apmokesnimo, jeigu balsuosime dėl to, jokių problemų. Uh, Tačiau jeigu nuomonės labai susiskaldys, išsiskirs, aš manau, kad geriau būtų išsaugoti pagrindinį mūsų mūšio tikslą, tai yra kovoti dėl to, dėl ko mums svarbu kovoti. Dabar dėl tokių mm, santykinių pakeitimų, dėl uh, ekonomikos ir monetarinių reikalų. Čia kalbėčiau apie pirmą skyrių kur kalbama apie ES finansų ministerijos ar išdo sukūrimą. Aš pati siūlyčiau tokią e, idėją mm, Europos finansų ministeriją paremti e, JAF modeliu. Uh, kad tai yra struktūra, kuri rūpintųsi ekonomikos ir monetariniais reikalais ir būtų mm, pakankamai pajėgi partnerė ryšiuose su Europos centriniu banku, kaip kad e, JAF e, federal. Išdas su federaliniu rezervų banku. Toliau yra žaliųjų pakeitimai. Aš jau turėjau galimybę su jais pabendrauti to klausimu. Siūloma ES išdo koncepciją pakeisti Europos monetar, valiutų fondo ar skolų struktūros idėją Man atrodo, kad tai neturėtų prieštarauti Europos išdo idėjai. Ir jūsų frakcija pirmininkė siūlo išbraukti nuorodą į Europos išdą. Išdą idėją. Aš nežinau, kaip mes galėsime surasti čia kompromisą. Manau, kad tai yra pakankamai naudingas būtų žingsnis ir reikėtų jį išlaikyti. Galėtumėm išlaikyti tą pasiūlymą. Dabar dėl tų nuorodų, kurias darome į sutarties peržiūrą aktualizavimo. Sakyčiau, kad reikėtų atsižvelgti į e, tą peržiūros e, dabartinę situaciją, ES sutarties peržiūros situaciją. Reikėtų pagalvoti apie tai. Toliau, kalbant apie kitus skyrius ir kitus pakeitimus, aš jau Minėjau pirmąjį skyrių, toliau antras skyrius, e, vieną žodį pasakysiu dėl e, finansinių sandorių apmokesnimo. Noriu pasakyti, kad ką aš siūliau ir dėl ko prašiau e, specialaus posėdžio, kad būtų galima padiskutuoti didžiojo dešimtuko ateitį Tai yra būtent e, dėl to klausimo aš tikiuosi, kad mes galėsime suderinti savo požiūris ir surasti kompromisą, e, bendrą sutarimą, nes didysis dvidešimtukas negali tapti e, ekonomikos saugumo klausimų taryba, tačiau reikia galvoti, kaip didįjį dvidešimtuką reikėtų adaptuoti, kad būtų galima prisiderinti prie įvairios regioninės specifikos ir todėl mūsų pasiūlymuose tai turi atsispindėti. Dėl trečio skyriaus. Čia kalbama apie naują tarptautinę monetarinę sistemą taikymos rytį. Čia yra liberalų frakcijos pasiūlymai, manau, kurių pagrindų būtų galima padirbėti. Tačiau turėsiu su EPP pasitikrinti, iki kiek jų manimų galėtumėm nueiti, galvojant apie tarptautinius valiutos rezervus. Trečias skyrius - papildomumas tarp Europos biudžeto išlaidų ir valstybių narių biudžeto išlaidų, siekiant užtikrinti tinkamas investicijas į ateitį. Čia irgi mums reikėtų pasiaiškinti dar, ypač su EPP, ką būtų galima padaryti. Toliau kas, mano manimu, būtų svarbus diskusijų punktai ketvirtame skyriuje. 41 punktas būtų dėl fiskalinės mokesčių srities e, derinimo ir konsoliduotos įmonių bazės CCCB. Ir čia yra liberalų pakeitimas kuriuo yra siekiama surasti e, sprendimą, e, vadovaujantis komisijos pateiktų pasiūlymų, kad būtų galima tarifų ribas nubrėžti ir man atrodytų įdomus toks pasiūlymas. Ir iš APP yra pasiūlymas, ką būtų galima pa, pa, padirbėti, kurio pagrindu čia galvojama apie koordinavimą didesnį įmonių pelno mokesčių bazės srityje. Dar vienas dalykas, dėl ko galėčiau išsakyti nusivylimą, tai yra 43 punktas. Siūlau čia kelti klausimą dėl ES struktūrinių fondų paskirstimo, turint omenyje valstybių narių fiskalinės strategijas. Čia gal reikėtų uh, rasti tikrą kompromisą, bet aš manau, kad verta kelti tą klausimą. Toliau dėl švietimo srities e, viešo sektoriaus išlaidų. Čia reikėtų atsižvelgti į stabilumo paktą ir specifiškai pažvelgti į šią sritį. Jūsų frakcija pasisako prieš, EPP frakcija panašu irgi dar turėtų aiškiau išdėsti savo poziciją. Tai tiek apie ketvirtą skyrių, toliau penktas skyrius. Pirmas punktas, kur kalbama apie Europos integracijos stiprinimą. Aišku, yra pateikta pakeitimų siekiant išbraukti šį punktą, tačiau tai yra individualus pakeitimai ir aš manau, kad jie nėra naudingi. Kita vertus yra EPP e, pakeitimas 428, e, kuris mano manimu yra įdomus. 52 punktas Tas pats būtų, čia kalbama apie bendrijos metodą, kuris turėtų būti naudojamas e, ekonominės valdysinos rytyje. Toliau 55 punktas, jame kalbama apie finansinės rinkos reguliavimo struktūrų mastą ir ypač uh, atskirimą tarp investicijų e, banko ir indėlių banko, kad būtų aiškus atskirimas. Čia, aišku, yra pakeitimų išbraukti tą dalį. 455 e, EPP pakeitimas, kuriuo yra siūloma išbraukti tą nuorodą. Man atrodo, kad tai yra viešų diskusijų klausimas ir tikrai ne, neužbėgsiu žakių galimam sprendimui. Aš manau, kad bankų elgesys nuo krizės pradžios tikrai turėtų paskatinti mums, mus imtis šio klausimo, nagrinėti jį. 57 punktas, kuriame kalbama apie bendrijos biudžeto didinimą. Čia yra nustatyti ir užmojai ateičiai ribos biudžeto nuo 5 iki 10 procentų ES BVP. Mm, yra įdomių pakeitimų to klausimu. Pana DEF pakeitimas. Man atrodo, aš jau nei kartą nemačiau krizės komitete bet jo pakeitime siūloma 2,5 e, procento sumažinti tas ribas. Aš aišku, neatsižvelgsiu į tą pakeitimą, nes tikrai tai neatspindi mūsų komiteto darbo rezultato. Kita vertus, EPP siūlo išbraukti tas ribas ir palikti tik tai plačių užmojų tikslus ir tiek. Tačiau aš diskutavau su vienais, su kitais ir galiu pasakyti, kad mane labai nuvylė toks pakeitimas. Nes tai pasakyti, kad tik tai turėsime plačių užmojų biudžetą, tačiau kita vertus pasakyti, kad sieksime 50 procentų sąjungos BVP, tai yra kitas dalykas. Tai yra skirtingi dalykai. Taigi aš norėčiau, kad mes išlaikytumėm tas ribas, tos skaičius. Toliau dėl energetikos čia problemų man nekyla, aš galiu tik pasidžiaugti tuom, kas pateikta. 59 punktas dėl ateities pasikeitimus, teikiant stabilizuoti eurozoną. Yra keletas prieštaringų, prieštaraujančių viena kitiems pakeitimų pateiktų nuo frakcijų, ypač nuo liberalų frakcijos. Aš manau, kad reikėtų gal tarpusavė čia pasiaiškintus dalykus. galime pasidžiaugti 60, dėl 61 punkto, kur visi paremė tą mintį, kad ES sutarties kitas e, keitimas būtų nagrinėjamas su konvente. Ir toliau dėl 62 punkto yra du pakeitimai. Vienas pono Šmit, kitas pono Def, kuriuose galvojama, kad vis tik tai reikėtų siekti to tvirtesnio bendradarbiavimo ar sustiprinto bendradarbiavimo. Tačiau atsimenate, pirminėje redakcijoje buvo pasakyt, kalbėta apie tą sustiprintą bendradarbiavimą ir buvo pasakyta, kad tas sustiprintas bendradarbiavimas tikrai nesustiprins eurozonos vien tik tai jisai kaip po toks. Taigi aš neparemčiau tokių pakeitimų, kurie, man atrodo, netitinka e, tos dvasios to, kas iš tikrųjų yra ES. Pirmininkė, mm, dėkoju už suteiktą man laiką, pradedant diskusijas dėl, manyčiau, to, kas formuosis kaip kompromisai. Labai ačiū per vanš už tavo išsamų pristatymą, kuris patvirtina, kad tu labai daug pastangų padėjai, kad susipažintum su pakeitimu pasiūlymais, tačiau aš nepaisant to, kad e, dalyvaujančių komiteto narių skaičius nėra didelis, tikiuosi, kad greičiau pasieksime kompromiso nei per ankstesnės diskusijas. Prieš suteikdamas žodį frakcijų atstovais, atstovams aš noriu pasakyti du dalykus. Prieš tai mačiau Margaritą Starkevičiūtę, kuri pastarąją kadenciją dalyvavo ekonomikos komiteto veikloje. Jie atvyko į buvusių Europos parlamento narių susitikimą, kuriam pirmininkauja Petras Koksas dabar jos jau nebematau. Taip pat noriu pasveikinti Danutą Jubnerį, buvo įteiktas e, imperatoriaus Maksimilijano įteik... apdovanojimas už. E, Taigi sveikiname Danutę. Dabar steiksiu žodį frakcijos toms. Pirmasis kalbės Europos liaudės partijos vardu kolega Berncin iš Danijos ir jam steiksiu žodį pirmajam, nes jis ketvirtą valandą turės išvykti. Ačiū, ponė pirmininkė, už galimybę tarti keletą žodžių. Pirmiausiai norėčiau padėkoti poniai Peresu už jos įdėtas pastangas Internete turėjau galimybę susipažinti apie krizės komiteto e, veiklą e, su jo dokumentais ir e, galime įsitikinti, kad šis pranešimas didelį įneša, įneša, įneša didelį indėlį į mūsų diskusiją dėl dabartinės ir būsimos ekonomikos krizių. Tačiau labai suprantu, ponios Perės komentarų šiandien išsakytų, mes esame uh, iki Europos piliečių demokratiškai išrinkti atstovai ir niekas daugiau. Demokratija yra pakankamai sudėtinga valdymo struktūra, tačiau turime tai suvokti. Kartu su kolegėmis e, aš pasiūliau kelis pasiūlymus, negaliu kalbėti kolegų vardu, Jokmark ir Kerins, tačiau mes siekiame, kad būtų patvirtintas toks pranešimas, kurį tikrai kas nors skaitytų. Šiame pranešime turi atsispindėti e, mums įgaliojimą suteikusių piliečių lūkesčiai ir mes neturime pasiduoti populizmo įtakai arba siekti mažiausio įmanomo vardiklio. Taigi nepamirškime, kad esame demokratiškai išrinkti tie piliečių atstovai, nesame ES komisija ir kitas institucijos ir mm, mes esame politiškai atsakingi už savo veiksmus. Nežinau, ar a, e, a, e, komitetas yra teisinga vieta priimti sprendimus dėl a, e, įmonių apmokestinimo, FTT, biudžeto padidinimo arba sumažinimo, mm, kas turėtų labai didelę įtaką mažoms vidutinėms įmonėms valstybėse narėse. Aš nesu pasirengęs tokiems pasiūlymams pritarti. Ekonomikos <clears throat> krizė Europoje kilo dėl e, netinkamų e, viešo, netinkamų viešo sektoriaus išlaidų. E, todėl Geriausias būdas išspręsti šią krizę, sumažinti uh, viešo sektoriaus išlaidas ir e, padidinti ūkio augimą privataus sektoriaus pastangomis. Manau, ponė Peres, uh, Peres jūs e, sutiktumėte, kad šiame pranešime turėtų suspindėti mūsų piliečių lūkesčiai, ne vien tik tai mūsų pačių mintis ir pasiūlymai. Mes e, turime pristatyti bendrų pobūdžio paketą ir tikiuosi, kad taip ir padarysime, kuomet balsuosime dėl galutinio pranešimo varianto. Ačiū dabar kolegai kooperacijos suteikiamą žodį. Volevo dire anch'io in premessa due Ačiū. E, labai greitai pirminiai pastebėjimai dėl procedūros. Mes atstovaujame Europos piliečiams, jie balsavo už mus. Dėl to kiekvienas iš mūsų turėtume turėti galimybę pateikti pakeitimus. Bet, ko, bet kuris Europos parlamento narys e, turi teisę prašyti, kad būtų pakeistas pranešimų projektas e, E, tokios yra taisyklės, kalbu ne tik apie džentelmenų sutarimus, bet ir apie taisyklės, kurias reikia taikyti. Buvo anksčiau nutarta, kad koordinatoriai atliks koordinavimo vaidmenį ir kad pakeitimai keliaus per juos. E, savo ruoštų kiekvienoje frakcijoje koordinatoriai aptars pakeitimus prieš juos pateikdami kad tokiu būdu būtų galima sumažinti pateikiamų pakeitimų skaičių ir palengvinti pranešėjos ir viso komiteto darbą. Tačiau taip neatsitiko. Turiu tą pasakyti ir turiu atsiprašyti per vanš dėl to, kad vienas socialistas yra pateikęs pakeitimą, kurio aš nemačiau. E, nubausime jį. Ir viskas iš tikrųjų paskui bus gerai. Aš nesakau, kad visi tokie autoritariški turi būti koordinatoriai, bet aš jau taip darysiu, tokia jau tradicija. Bet kuriuo atveju, manau, kad laikėmės taisyklių, tačiau laikysimės procedūrų. kolegos pateikė pakeitimus e, nuo savęs, tai apsunkina padėtį, bet aš sakau, kad jie turi teisę taip daryti. Kita vertus būtų buvę lengviau, jeigu viskas būtų buvę daroma pagal susitarimą. Nekvestionuosiu ir kitos demokratinės teisės bet ne visuomet toks elgesys padeda. Būtent kolegos, kurie niekuomet nėra čia pasirodę šiame komitete, yra pateikę pakeitimų. Taip, jie turi teisę tą daryti, bet politinė prasme tai nėra labai naudinga. Juk sutinkate su manimi. Jeigu jie nori dalyvauti, tai galėjo ateiti ir į posėdžius. Taigi tokia yra padėtis. Reikia kažkaip su ją tvarkytis. Vienas dar bendras pastebėjimas. Pervanš jau apžvelgia pakeitimus labai aiškiai apie juos pasisakė. E, e, gana, gana dažnai visos frakcijos su tam tikromis teisėtomis išimtimis yra pareiškusios, kad mes turime reaguoti į krizę e, iš naujo pristatydami Europos idėją. Reikia galvoti apie krizę šioje pasaulio dalyje yra netolygumų tarp šalių, bet nepamirškime, kad kilmė yra susijusi su finansais krizės. Ir tai yra nesusijęs su Europos pagrindais. Pirmiausia, atsirado spekulacinis burbulas, kuris paveikė JAV ekonomiką, o po to labai greitai nukentėjome ir mes. Išriškėjo finansų ir bankininkystės sistemų trūkumai Europoje ir valstybių narių ekonomika iškart nukentėjo silpniausios šalis. Pirmiausiai buvo paliestos tos, kurios turėjo daugiausiai skolų. Tačiau sprendimas yra iš naujo įsiubuoti Europą ir aš raginu visus prie to prisidėti. Pradedu nuo savęs. Reikia pagalvoti apie pranešimo politiką, apie mandatą įgaliojimus. Tai, ką mes bedarytume, dėl kokių kompromisų susitartume, mūsų tikslas turėtų būti sustiprinti Europą. Mes turėtume galvoti, kaip padaryti, kad Europa sustiprėtų, o nesusilpnėtų. Jeigu reaguosime į rimtas socialinės problemas viską stabdydami ar gneuždami, tai padarysime labai rimtą klaidą tik pabloginsime padėtį. Mes turime žiūrėti prieki, turime būti pažangus, nes kitaip tik švaistome savo laiką. Šalis turi dirbti kartu, turi ieškoti sprendimų kartu, turi galvoti, kaip kartu judėti. Taip mes grįšime atgal. Ir atsidursime izolacijoje. Aš nemanau, kad e, mūsų pakeitimai e, žvelgia į praeitį, kai kurie iš jų taip. Jie apsunkintų stipresnės, vientisesnės Europos kūrimą. E, europietiškesnių taisyklių įvedimui trukdytų. Reikia galvoti apie ekonomikos, finansų, pinigų sektorius jie turi atsisakyti tam tikrų prerogatyvų nacionaliniu mastu tam, kad būtų galima perkelti jas į europinį lygmenį. Mes būtent tokias diskusijas rengėme, tokį savo požiūrį turime pristatyti platesniam pasauliu. Mes neturėtume atsisakyti Europos, o ją stiprinti. Ir manau, kad uh, E, visi į tai atsižvelgs, kai kalbėsime apie kompromisus. Toks būtų mūsų išeities taškas ir tai turėtų būti mūsų būsimų diskusijų esmė. Ačiū, Sergio Koferati, prieš sveikdama žodį kitiems kalbėtojams. Galbūt trumpai norėčiau atsakyti kolegai Bensonui, kuris e, greitų laiku turėtų išvykti. Jis teigia, kad šis komitetas neturi įgaliojimų e, spręsti klausimus susijusius su ES nuosavais ištekliais, e, biudžetu ir tais klausimus. Taip mes negalime priimti sprendimų, mes nesame teisėjai, kurios komitetas, tačiau nepriklausomai nuo to, e, kaip mūsų pasiūlymus vertina atskiros politinės frakcijos, mes turime teisę taip pat kaip ir įvairios organizacijos, smegenų centrai, teikti tam tikrus pasiūlymus, kurie mūsų nuomonė yra teisingi. Ir pristatyti šios pasiūlymus piliečiams tikrai nėra lengvas darbas. Manau, kad dėl to mes sutarėme, kad pasibaigusiuose rinkimuose matėme, kad uh, tikrųjų, Suomių partija e, laimėjo rinkimus pasirinkusi pakankamai antieuropiečią strategiją ir gavo 20 procentų balsų. Taigi, kaip Seržio minėjo, mes galime užtikrinti Europos ateitį tik tai stiprindami jos e, integraciją ir galbūt atiduodami daugiau galiojimų, gražinti daugiau galiojimų nacionaliniam lygmenį, Europos ateities užtikrinti būtų neįmanoma, taigi tai jokių būdų nereiškia, kad turėtume susilaikyti nuo tam tikrų pasiūlymų šiame komitete, turime juos atitinkamai pagrysti ir pristatyti į išorę. Prieš teigdama tai žodį Oliai Šmitui noriu pasakyti, kad atskirų asmenų pateikti pakeitimų pasiūlymai galbūt e, yra susijęs su rinkimų kampanija Suomijoje, kadangi kolegos siekia pasinaudoti tai kaip argumentu rinkimų kampanijoje ir kolega Andriu Daf, kuris nėra komiteto narys, rėmėsi darbo tvarkos taisyklėmis. E, ir aš siūliau jam E, kreiptis į koordinatorių, jis remdamas vis darbo tvarkos taisyklėmis teigia, kad turi tokią teisę ir todėl teikia savo pasiūlymus, aš negaliu e, prieštarauti mūsų darbo tvarkos taisyklėms. Ole. Pradėsiu nuo paslapties atskleidimo. Niekam nesakykite tik tai apie tai. Liberalai laikosi skirtingų nuomonių ir mes prie to esame pripratę. Jeigu esi koordinatorius Aldės frakcijoje, mes, pavyzdžiui, turime du koordinatorius tai negalime pasitelkti tų metodų, kuriuos minėjo garbusis kolega iš Italijos. Tai e, iškart suskaldytų grupę, nes e, mes esame 84 individai. Būtent taip pas mus viskas yra. Kaip e, ponas Klinsas sakė, mes negalėjome dėl to ir nes, nenorėjome stabdyti savo kolegų per visą procedūrą komitete. Aš manau, galima mane laikyti liberalu, kai kas sakytų, aš esu pernelyg liberalus. Ir anksčiau buvau kritiškesnis, bet taip pat norėčiau sureaguoti tai, ką pasakė kolega iš Danijos. Galima vertinti šį pranešimą kaip provokatyvų. Bet taip pat įsivaizduokime, kad tai gali būti kaip vizija, kai kur ji yra konkretesnė, kai kur netokia konkreti. Parlamentas, ekonomikos komitetas, taryba sprendžia dėl tam tikrų dalykų. Jeigu mes prieš pusantrų metų būtume kalbėję apie tai, kas e, dabar įvyks vyksta Europoje, niekas nebūtų tuo patikėjęs. Bet matome, kas įvyko. Kai kurie ponios Berės pasiūlymai pradžioje ir buvo priskirti tokiems netikėtiniams dalykams, o dabar jau jie yra įrašyti į teisės aktus. Aš. Uh, e, E, nesakyčiau, kad e, daug kas negali niekada įvykti, nes istorija rodo, kad kai kas įvyksta ir kur kas greičiau. Ir dar pasakysiu, ponai Berės, kad e, jūs kartais kalbate taip, kaip mano mokyklos mokytoja, kai bara padykusi vaiką, bet sakau tą draugiškai. Dar pasakysiu, kad egzistuoja kai kurios rytis, bent jau žiūrint iš mūsų pozicijų ir tikiuosi, kad ponas Klins čia papildomai kai ką e, pakomentuos. Mes turime e, laisvą CTB, dėl to galime elgtis laisvai. Euroobligacijos ekonominė valdysena. Aš manau, kad dėl to mes galime susitarti. Galbūt ne visi Ir mes e, dėl to turime, e, turėsime daugumą mūsų frakcijoje. Galite būti tikri dėl to. Išdas e, egzistuoja dabar formuluotė, kuri galbūt yra ir nebloga. Dėl biudžeto yra kur kas sudėtingiau, nes mes turime sakyti taip pat, kaip ir sūrė komitetas, kitai pasirodysime kvailai. Dis, e, antradienį Stoholme su Vengrija, kaip pirmininkaujančia e, šalimi, vyko diskusijos ir Niderlandų ambasadorius buvo e, žmonių iš Švedijos, taip pat kalbėjome apie biudžetą ir manau, kad mes turėtume elgtis atsargiai, nors ir žinome, kad mums reikia daugiau pinigų ir daugiau investicijų, mums reikia elgtis atsargiai. Mes turime e, elgtis padoriai, nuosekliai. E, negalime paprastai sakyti, kad mums reikia daugiau pinigų, nes mes dabar e, ne, viską, ne visus teisingai išleidžiame, panaudojame. Mes negalime būti vienintelė politinė institucija Europoje, kuri netaiko taupimo priemonių E, tai yra labai svarbu. Mokesčiai, dar vienas dalykas. Reikia parengti kompromisinį tekstą. Egzistuoja skirtingos nuomonės šiuo klausimu, bet galiausiai mes vadovausimės jūsų požiūrių. Jeigu jūs e, galėjote praeitą kartą susidarti dėl kompromiso, šį kartą turėtų būti tai padaryti daug lengviau. Pabaigoje jūs pasakėte keletą žodžių apie 62 pastraipą ir porą pateiktų pakeitimų dėl jos. Ar mano, kad bet kokiu atveju Bet ar jeigu kažkas kažkaip šiek tiek kitaip formuluoja, tai kalbam apie gerą ir blogą europietį? Bent jau uh, Andrew Duff niekuomet negali būti laikomas blogo europiečiu. Ačiū, Ole. Dabar Sirpa Pietikainė, kuri pristatys oficialią EPP poziciją. Prašom. Ačiū visų pirma, labai atsiprašau, kad pavėlavau. Turiu gal prisipažinti, kad tai vienas iš mano blogų įpročių, bet bandysiu paguosti jūs, kad, na, bandžiau e, gyvulėlių šerti, tai. Ne, ne, ne, nes... Neskriaudžiu mažų gyvulėlių, taigi gal, tai, gal turiu ir gerų e, būdo bruožų. Iš savo pusės gal truputėlį papasakosiu, kad mes iš APP e, bandom būti labai pragmatiški ir riboti e, pakeitimų skaičių, numatyti, kokie svarbiausi klausimai e, būtų mūsų frakcijoje, kaip paskui krizės komitete būtų galima surinkti didžiąją daugumą ir vis tik tai uh, Um, siekti plačių žmonių politikos, kiek įmanoma. Norim padėkoti pranešėjai už uh, labai gerą uh, bazinį darbą atliktą, kaip, kaip ir viskas uh, šiame komitete. Darbas labai konstruktyvus, geras dokumentas kaip išėties taškas. Dabar keletas pastabų. Manau, kad mūsų pakeitimai, aš suprantu, kad gal tikrai pakankamai daug užsimojame, kai eina kalba apie ekonomikos valdyseną, tai kiti žingsniai turi būti žengti toje srityje iš ES pusės. Dėl biudžeto, ar čia paliksime plačių žmonių, ar paliksime skaičius, nežinau. Ar šimtų procentų jau tai būsime nelankstus iš EPP pusės, bet aš manau, kad reikia į kai kuriuos dalykus tikrai atsižvelgti. Uh, Aišku, mūsų nuomonės parlamente tuo klausimu yra skirtingos. Antra, labai svarbu būtų pasiro, pasirūpinti, kad mūsų pozicija būtų tokia pati kaip ir surė komiteto. kad viskas atspindėtų surė komiteto pamastymus ir sprendimus, kad mūsų rezultatas irgi būtų toks. Ir čia vienas iš tų pamastymų būtų dėl to, ką e, gero ar blogo galėtumėm padaryti dėl viso reikalo. Ar čia geriau būtų kalbėti apie plačių žmonių biudžetą, ar kalbėti apie konkrečius skaičius. Dabar dėl mokesčių suvienodinimo, koordinavimo Manau, kad tai klausimas, kuris e, labai svarbus mūsų frakcijai. Dėl biudžeto vienas dalykas yra visiškai aišku nuo mūsų pusės. Aš manau, kad galima žengti konstruktyvių žingsnių krizės komitete, e, kaip ir surė komitete, tai yra nuo savo išteklių um, srityje. Aišku, FCT reikia turėti omenyje finansinių sandorių mokestį. Mes tengiamės būti kaip galima konstruktyvesni taip pat ir dėl euroobligacijų investicijų. Dabar dėl investicijų ir mažmeninės bankininkystės klausimų mes visiškai neigiamai nusistatę esame šio klausimu, bet vėlgi čia klausimas yra kad e, iš tikrųjų ar, ar tai yra tokios, tokio masto klausimas, kad reikėtų taip smarkiai įstengtis prastuminėti. Dabar e, eilė pakeitimų dėl, dėl pakeitimų skaičiaus, manau, kad mes labai e, toler, tolerantiški ir, ir realistiškai viską žiūrime. Aš manau, kad vis tik tai tai yra parlamentas ir bet kas gali pasiūlyti, ką sugalvojas ir mes iš um, kolegų girdime, kas jiems yra priimtina, bet vėlgi uh, yra tokia procedūra, kad yra suformuojama frakcijos linija ir didžioji dauguma frakcijos narių tikrai parems e, frakcijos liniją ir mes tikrai labai tvirtai dirbame tą kryptimį, kad būtumėm kiek įmanoma vieningesni, e, kad pranešimas būtų tvirtas ir aiškus iš šio komiteto. Ir tie, kas nori pateikti savo pakeitimus, na, bijau, kad jie tą gali padaryti. Uh. Would you like to? Okay. Ačiū ir pažodis Danutai Jubner. Turėjau garbės prisidėti prie pirmos perės darbinio dokumento rengimo dėl ES ekonomikos saugimo ateitie. Džiaugiuosi, kad mano didžioji dalis minčių buvo įtraukta į pranešimą. Čia kartu su koordinatoriu šešėliniu pranešimu aš pateikiau dar tris pakeitimus, siekdama pabrėžti, kad Europa mums reiškia ne vien tik nacionalinį lygmenį, tačiau reikėtų, kad jie prieptų taip pat ir regioninį bei vietinį lygmenį, ypatingai diskutuojant apie pokyčius ir mūsų atsakomybę už ekonomikos augimą turėtume savo kompromisais siekti sudaryti sąlygas tiek europinių, tiek nacionalinių lygmenių geresnės sąlygas privačiam sektoriui, kad būtų geriau investuojama į e, ekonomikos vystimasi regionuose ir dėgiamos, naudojamos naujoviškomis finansinėmis priemonėmis, e, siekiant e, atitie užtikrinti struktūrinius pokyčius ir ekonomikos augimą. Pirmininkas, ačiū. Ačiū pirmininkė. Šis pranešimas kartu su konsultuojamosiomis dalimis sudarytas iš 37 punktų, jam pateikti pasiūlymai, kurių skaičius yra pakankamai didelis. Iš viso 522 pakeitimai, taigi bendrai vertinant jų skaičius nėra labai didelis palankiai vertiname pranešėjos darbai, pasirinktą pranešimo struktūrą, kadangi šios temos mums rūpės dar pakankamai ilgą laiką. Aš buvau vienas iš parlamentarų, kurie buvo įsitraukę į koordinacinį darbą. Galiausiai mes patikėme tik tai du pakeitimus skirų parlamentarų vardu, kiti buvo teikiami frakcijos vardu. Manau, kad e, čia turime kalbėti apie pranešėjus ir koordinatorių tam tikrą tolerancijos lygį ir neselgti per daug autoritariškai. Man svarbiausiai pakeitimai buvo susiję su finansų krize ir valstybės skolos dydžiu. Viena vertus siekime užtikrinti stiprinti valstybės finansų solidumą ir antra vertus perfinansuoti finansų, finansinės institucijas, tai yra klausimai, kurie glaudžiai susiję tarpusavė, nors ir turi būti sprendžiami atskirai, todėl turime siekti užtikrinti tarp jų pusiausvyrą ir laikytis principo, kuris nėra labai aiškiai, tačiau vis dėlto pripažįstamas ir pabrėžiamas šiame pranešime būtent principo susijusio su to, kad e, sprendžiant sisteminius finansų <laughs> svarbiausius finansų sistemos klausimus labai didelis vaidmuo ir atsakomybė tenka valstybėms narėms, kadangi jos užtikrina ir teikia svarbiausias paslaugas, pavyzdžiui, visuotinės svarbos paslaugas savo piliečiams. Taip pat komitete svarstame ir svarstame ekonomikos ir finansų krizės klausimus ir daugiausia dėmesio turėtume skirti aspektui, kurį nepakankamai išnagrinėjome savo darbe, būtent socialiniam aspektui. Turime nepamiršti, kad būtina plėtoti socialinę politiką, kuri priklauso didžiai dalimi valstybių narių kompetencijai, tai yra sektorinė kompetencija tačiau socialinė politika yra įgyvendinama makroekonominėje erdvėje, makroekonominėmis sąlygomis, ji paremta e, rinkos ekonomikos principais, socialinės rinkos ekonomikos principais ir e, makroekonomikos principais, todėl turime vadovautis įgyvendindami šią politiką strategiją Europo 2020, nepamiršti valstybės finansų, visus šios klausimus privalome nagrinėti. Galiausiai manau, kad turime siekti dar daugiau nei minėti klausimai. Mes pasirinkome dabar nepakankamą politinį požiūrį. E, Europoje juntamas pakankamai plataus masto neužtikrintumas. Turime todėl suteikti piliečiams e, tokį jausmą, kad e, Čia siūlome tam tikrą socialinį paktą, o jis susijęs su trimis aspektais. Pirmasis tai yra e, produktivumo ir konkurencingumo aspektas. ES konkuruoja pasauliniu mastu ir konkurencija vis labiau globalizuojasi. Pasaulio rinkoje vis aktyvesnėmis tampa kai kurios kylančios ekonomikos šalis ir todėl būtina didinti Europos konkurencingumą, tačiau jo dalis turėtų būti socialinis paktas, nes tai yra mūsų gerovės pagrindas. Antrasis aspektas yra susijęs su mokesčių našta, tai yra daug platesnio masto klausimas, todėl jis yra atitinkamai labai svarbus ES e, biudžetuose didėja e, tiesioginių, netiesioginių mokesčių dalis, o tai susijęs atitinkamais padariniais, kadangi atsiranda sektorių, kurie pelnosi iš makroekonomikos, tačiau prisima savo nepakankamai didelę mokesčių dalį, todėl mokesčių naštą reikėtų pers, perskirstyti, kai kuriuose sektoriuose įmonės gauna didžiulius pelnus, tačiau nemoka jokių mokesčių E, neprisijima jokių e, prievalių susijusių su viešajame sektoriuje teikiamomis paslaugomis. Šiame kontekste kyla trečiasis klausimas susijęs su gerovės valstybės stiprinimu ir plėtra, vystimus, e, vystimu. Kai kurie teigia, kad gerovės valstybė turėtų nugrimsti į praeitį, tačiau taip iš tikrųjų nėra. Mums reikalinga tinkamai veikianti sveikatos priežiūros, švietimo sistema. Tam reikalinga solidi organizavimo struktūra, kuri padėtų mums ir ateities spręsti šias problemas ir šių klausimų negalima kvestionuoti. Taigi į tai norėčiau atkreipti ypatingą dėmesį. Aš sakyčiau, kad tai būtų mūsų paskutinis pakeitimas, nes norime, kad būtų labiau pabrėžiami mano minėti aspektai, kuriuos galbūt pristačiau šiek tiek e, išsameu, galbūt mūsų komitetas nėra tiesiog už tai atsakingas, tačiau mūsų veikla su šiais aspektais yra bet kokiu atveju susijusi, todėl turime užsibriežti savo atitinkamus tikslus. Ačiū pirmininkė. Pirmininkas, ačiū dar trys kolegos. paprašė žodžio e, ir norėčiau e, e, pasitikslinti, ar Suzana Roitova norėtų kalbėti, Kinga Gionč, Leonardo Domeničiai, ne, nenorėtų, o Suzana Roitova. Gerai, tuomet pradėkime nuo Kingas Gionč. Thank you very much. Uh, I really sorry that I Labai ačiū, aš taip pat pavėlau, bet džiaugiuosi, kad galiu pasisakyti. Manau, kad e, tikrai nepaprastai daug pakeitimų yra pateikta, kai kurie iš jų e, žengia tą pačią kryptim, kai kurie yra labai skirtingi. Manau, kad mes galime e, rasti kompromisą dėl pagrindinių principų, pagrindinių pasiūlymų dėl Europos integracijos gilinimo. Tikiuosi, kad susitarsime dėl formuluočių. Gilinimas reiškia politinę ir ekonominę integraciją. Taip pat labai svarbu didesnė integracija, bet jai reikia ir pakankamai finansinių išteklių. matome, kad dabar plėtojamos kai kurios politikos kryptys, jos nepaprastai svarbios, įveikiant krizę, socialinius aspektus, tvirtinant užimtumo aspektus, švietimo, mokymosi visą gyvenimą, mokslinių tyrimų, plėtros dalykus. Tai yra gana aišku ir plačiai remiami šie dalykai. Taip pat labai svarbu, kad strategija Europa 2020 būtų viena iš pagrindinių ateities gairių. Vėlgi labai svarbu, kad pavyzdinės iniciatyvos būtų įgyvendinamos pagal ją. Reikia dirbti ir siekti nepakartoti tų nesėkmių, kurios, e, kurias patyrėme įgyvendindami Lisabonos strategiją. Reikia galvoti, kaip e, išbristi iš krizės ir e, galvoti apie teigiamus poslinkius. Toliau energetikos e, bendryje. E, tai bus galutinėme pasiūlyme, nėra jokių rimtų problemų čia. Kai kurie pakeitimai tarsi e, skirti tam, kad užkirstume kelią dviejų greičių Europos plėtoti. Mes turime rasti priimtiną, radome priimtiną formuluotę man. Aš esu optimistiškai nusiteikus ir tikiuosi, kad tikrai dėl visko pasieksime kompromisą. Labai ačiū, galbūt dar trumpai norėčiau papildyti. Ole Šmit, būdamas mūsų koordinatoriumi, galbūt visus svarbiausius aspektus pristatė. Aš dar į vieną norėčiau atkreipti dėmesį. Po to, kai mūsų kolega pasisakė Bernsenas, pačioje diskusijų pradžioje, manau, bus labai svarbu taip suformuluoti mūsų pranešimą, kad jo skaitytojai gautų aišku įtikinamą atsakymą, kokią naudą vidutiniai piliečiai e, gaus iš to, jeigu mes iš tiesų gyvenysime savo pasiūlymus, nes šiandien piliečių tarpe juntamas didelis euroskeptiškumas daugumoje valstybių narių ir turime e, piliečius įtikinti, kad e, mūsų darbas nėra savaiminis tikslas tam, kad veiktų, e, stiprėtų ir didėtų tas Europos e, biurokratijos milžinas Briuselėje gyvenantis. Tačiau mes manome iš tiesų, kad įgyvendinant šias priemonės e, mūsų piliečiai pajustų tiesioginę naudą. Manau, kad čia turėtume, būtent šio tikslo siekdami turėtume labiau pasistengti ir manau, kad kai kuriuose pranešimo punktuose į tai nėra labai aiškiai atkreipiamas dėmesys, todėl turėsime šiek tiek pakeisti kai kurias formuluotės, kad e, galėtume šį pranešimą ryštingai ir įtikinamai pristatyti į išorę. Šis pranešimas turi būti naudingas piliečiams, ne tik ES e, arba e, valstybėms, kurios yra abstrakčios struktūros. Piliečiai nori žinoti, ką po 50 metų jie savo kailių pajus įgyvendinus šio pranešimo pasiūlymus, todėl per vans būtent, manau, reikėtų pagalvoti apie tai, kaip labiau išryškinti šį aspektą, o šiaip dabar mielai suteikčiau žodį per vans, kad išklausytume jos apibendrinantį komentarą Noriu pasakyti, kad kisas, kitas mūsų komiteto posėdis vyks 23 dieną gegužės, tada susitiks koordinatoriai šešienį pranešėjai ir aptars iki to laiko per vanš parengtus kompromisinius pakeitimus, o gegužės 25 dieną, tai yra po dviejų dienų, trečiadienį, vyks komiteto posėdis ir 30 gegužės galėsime balsuoti. Dabar žodis tau per vanš. Ačiū. Euh, euh, Ačiū pirmininkė. Manau, kad uh, galėsime pasitikrinti su mm, visais parlamentarais tą informaciją, kad būtų galima optimaliai panaudoti dėrybinį laiką. Iš savo pusės aš įsipareigojus dirbti su šešėliniais pranešėjais ir koordinatoriais ir tiksliau e, derinti e, kompromisinių pakeitimų tekstus. Taigi aš iki pirmadienio vakaro pažadu padirbėti tais klausimais. Labai ačiū kolegoms, kurie e, sutiko dalyvauti šiame diskusijų etape. Pirmininkė, kolegai Bensin, kaip ir atsakėte, nebėra jo salėje. Gaila. Taip, taip, taip, bet mm, gal dar turėsiu galimybę e, su juo dvišaliu pagrindu Strasbūrė padiskutuoti, nes manau, kad e, svarbu būtų atsakyti jam. Toliau grįžtant prie biudžeto e, tų procentų Aš e, pasistengsiu kitą savaitę pasis, su, su, su, užmėgsti kontaktą su Siūrė komiteto o, kolegomis ir pa, parodyti, kokia yra mūsų pakeitimo redakcija, ar jiems tinkamas būtų toks tekstas. Tačiau reikia turėti omenyje tai, kad mes žiūri, mūsų horizontas netoks kaip jų. Mm, mes, aišku, deriname savo darbus su jų darbu, kadangi e, jų darbas yra svarbus mūsų darbui, tačiau mūsų darbo horizontas neapsiriboja ir e, finansinė perspektyva ir, ir nesėtina su tuo. Ole Šmit, ačiū jam, jis kalbėjo apie tuos dalykus ir iš tikrųjų kolegos turi pripažinti, kai, kai kurie mano pasiūlymai, kuriuos pateikiau prieš kurį laiką, gal atrodė labai toli į ateitį nukreipti ir štai dabar paaiškėja, kad e, tikrai e, reikalingi atsižvelgiant į krizę sukeltą įtampą, kad iš tikrųjų viso to reikia daug, daug greičiau, nei kad buvo galima galvoti. E, dėl biudžeto tikrai aš, aš pritariu Jums, kad tie dalykai nesidaro per vieną dieną. Tačiau, man atrodo, aš bent jau taip galvočiau ir manau, kad kolegos pritarė tam, jog dabartinis e, valstybių integracijos lygis tikrai nėra e, priimtinas. Jacques Delors, kuomet buvo atėjęs pas mus, kalbėjo apie tai, kad galbūt ponia Berės pernelik čia svarbi, pernelik daug, pernelik daug ambicijų turi. Tačiau Koordinavimas yra dabartinis etapas. Aš galvoju, kad koordinavimas nėra dabartinis ES funkcionavimo etapas. Uh, Europa, e, euras neturės naudos, jeigu neturėsime ES biudžeto, kuris leistų formuoti tokią politiką, kuri leistų kovoti su cikliškais procesais, su cikliškumu. Taigi, kolegė Liza Ferrera pateikė pakeitimą ir aš jį paremsiu, nes manau, kad tikrai turime susimastyti. Papandrėjo buvo atėjęs pas mus um, krizės komitete, kalbėjo apie tuos sunkumus tuos reikalavimus, kuriuos ES kelia mums, tai galbūt tada mums lengviau kreiptis į TVF. Dabar Portugalija. turėtų teisę gauti iš TVF pagalbą. Būtų keliamos e, galbūt tam tikros sąlygos, tačiau ta teisė būtų. Dabar ES mechanizmai yra tokie, kad situacija gali būti tokia, kad kažkuri valstybė pasipriešins tai pagalbai. Ir manau, kad galime daryti išvadą, kad tokia situacija yra nepriimtina. Ji... Mums reikalingas tikras biudžetas, kad tai būtų tikrai viešojo sektoriaus veiksmai ir tai reiškia daugiau pinigų tai yra valstybių narių pinigai ES, tai yra pastoviai surenkamos lėšos. Galime pažiūrėti į kompromiso redakciją jeigu tai bus nuolatinės įmokos, man nekils jokių problemų dėl to. Dėkuoju Ole Schmidt už visas pastabas. Jūs sakėte, kad liberalai labai liberalūs, kad egzistuoja įvairios nuomonės, aš tai pripažįstu. Man paprasčiausiai trūko e, nuorodos į jūsų natūralų optimizmą derantis dėl kompromisų, dėl 62 pastraipos. E, taip, galbūt atsirado tam tikro neiškumo dėl mano pirminių pasisakymų. Bet aš tikrai nesakiau, kad jūs ar Andrew Duff nėra tikri europiečiai. Paprastai aš galvoju, kad e, Kinga Kunts pasisakymas yra labai vertingas. Šiandien sakoma, bet kokiu atveju Europa turi siekti gilesnę bendradarbiavimo ir tai skaldo. Aš iš tikrųjų turiu pasakyti, kad pakeičiau nuomonę, aš esu uh, prancūzų socialistų, turėčiau kovoti už tvirtesnį bendradarbiavimą, bet aš šiek tiek pakeičiau savo požiūrį, nes ES vaidmuo tiek viduje, tiek išorės e, pasaulio požiūrių turėtų būti kaip galima tvirtesnis. Ir aš norėčiau vis tik tai, kad mes e, užtikrintume bendradarbiavimą gilų tvirtą tarp 27 valstybių narių. E, Dėkoju visiems už e, pasisakymą. Ir dėkoju e, Sirvai Petikainen. Reikia galvoti apie kompromisą, kuris atitiktų ir surkomiteto poziciją dėl 465 pakeitimo. Ten siūloma išbraukti bet kokias nuorodas. Ieškau dabar šio pakeitimo 465. Tai yra jūsų pakeitimas. Jis e, prašo išbraukti dalį, kuri komisija pra, ir prašo komisijai pateikti pas, pasiūlymus, kaip reguliuoti finansinės rinkas ir struktūras. Ir taip pat e, išnagrinėti investicijų indėlių bankų atskirimo tikslingumą. Tai iki šiol buvo tarsi tabu tema. E, Danutai e, Hubner pasakysiu, kad dėkoju už patikslimus, už pakeitimus. Manau, kad mes be problemų viską išspręsime. Nežinau, gal kai ką įrašysime į kitas teksto dalis, bet pasiūlymai yra labai naudingi. E, tačiau man kai kas labai svarbu, reikia nekartoti to, kas buvo parašyta pirmojoje, pirmajame pranešime ir neišsiplėsti per nelik daug, kad būtų galima uh, skaityti paskui, kad būtų galima skaityti tą pranešimą, galbūt galima jį padaryti trumpesnį negu kad e, jisai buvo anksčiau. E, ponas Distančias kalbėjo apie taisyklių nesilaikymą. Turiu pasakyti, kad pakeitimai yra svarbus, kai kurie svarbesni galbūt negu kiti. Dėl energetikos bendrijos, aš kai žiūriu į tos pakeitimus, tai nemanau, kad čia būtų kokių didelių sunkumų dėl integracijos. Dėl integracijos be padalyjimų aš visiškai pritariu jūsų požiūriui. Gerbiamas pirmininkė. reikia kalbėti apie pirmiausiai piliečių interesus, ne apie Europos pačios interesus. Aš visiškai pritariu jūsų mintims, bet taip pat reikia nepamiršti, kad mes kaip parlamentas galime kai ką pasakyti. Turime taip pat suvokti, kad kai ką mums yra sunku paaiškinti piliečiams, nes dabar matome, kaip įsisiubuoja populizmas ir uh, suprantame, kad iš krizės dar neišbridome. Mums kartais sunku yra komunikuoti su piliečiams, mes turime imtis darbų. Daug, iš, daug kas iš mūsų e, savo, kad egzistuoja ir politinės krizės problema. E, mes turime galvoti apie viziją, kuri atitiktų mūsų įsitikinimus ir galvoti apie geriausią išeitį mūsų piliečiams. Mes turime uh, siekti juos įtikinti, kad tai, ką mes darome, yra naudinga. Aš uh, pirmadienį vakare uh, susitiksiu su koordinatoriais ir šešėliniais pranešėjais ir tikiuosi, kad mes e, kaip galima greičiau baigsime visą darbą. Taip pat norėčiau dar visiems priminti kvietimą pirmadienį vakare. E, ateiti pasižiūrėti web doc. Mm. Jisai bus pristatytas ir apie tai kalbėsime Strasbūre 19 e, valandą. Dėkui, pirmininkė.